Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Kolegos, norėčiau paprašyti pradėti posėdį. Pradžiai turite darbo tokias projektą. Ar galiu laikyti, kad jis primtas? Atrodo taip. Ačiū. Toliau. Tvirtinsime sausio 21-22 e, dienos posėdžio protokolą. Atrodo, irgi niekas neprieštarauja, taigi jas yes, jį patvirtiname. Ačiū. Toliau yra pranešimas apie trišalį sutikimą dėl uosto valstybės kontrolės. Tai yra mano pranešimas. Taigi, laikydamasis procedūrinių taisyklių, trumpai norėčiau informuoti Jūs apie pirmąjį sutikimą su um, pirmininkaujančios Airijos atstovais dėl uosto valstybės kontrolės. Sutikimas įvyko sausio 30. Dalyvavo parlamento darybinė komanda, kurią sudarau aš pats kaip pranešėjas ir taip pat šešėliniai pranešėjai. Taip pat buvo atstovavimo komisija, atstovavo ponas Karamisos. Norėčiau priminti parlamentarams, kad e, šitą peržiūrą sukasi apie e, darbo jūrose konvencijos e, tam tikrus aspektus ir taip pat uosto kontrolės direktyvą. Kaip ir daugelis tarptautinių konvencijų, E, čia numatyti tam tikrai galiojimo uosto valdžios institucijom, kurios e, privalo atlikti inspekciją. Šita konvencija turi įsigalioti e, šių metų rūpiučio mėnesį, taigi būtų puiku, kad būtų parengtas gyvenimo užtikrinimo mechanizmas, kaip galima greičiau. Per trišalį sutikimą vyko plačios diskusijos dėl dviejų labiausiai kontroversiškų klausimų Tai yra neregresyvus taikymo ir taip pat dėl e, galimo neratifikavimo. E, Šitiem klausimais e, kol kas transporto reikalų tarybas, taryboje nuomonės dar labai išsiskyrusios dėl neratifikavimo. E, kol kas e, taryba skeptiškai nusteikusi dėl bet kokių inspekcijų <laughs> laivų atvykstančių e, į uostus, jeigu jie plaukė po vėliavą tų valstybių, kurios neratifikavo vienos ar kelių konvencijų. Taip pat laikomasi bendros nuomonės, kad tai būtų geras įrankis E, reguliuoti nereglamentuojamai laivybai arba sumažinti nereglamentuojamai laivybai. Na, o kai dėl neregresinio punkto, tai yra vėlgi e, buvo išsakytas tvirtas pritarimas komisijos pasiūlymui, būtent, kad e, peržiūrėtos valstybinio uosto kontrolės direktyvos taikymas neturėtų niekai paveikti užimtumo arba socialinių teisų. Uh, Bet čia, pirmkantį valstybę pasiūlė kompromisą, tačiau mm, mes buvome nusivylę, nes mūsų nugastavimai šiuo atveju nebuvo primti domen. Taigi, kalbant apie diskusijas, dabar reikėtų mm, toliau laukti naujų poslinkių, kai bus sprendžiamas šis klausimas. Taip pat e, sutikime aptarėme ir kitus kelis klausimus, e, įskaitant ir keletą pirmkačios valstybės pasiūlytų kitų kompromisų. Aš sveikinčiau kompromisą, kuris buvo e, skirtas e, jūrų keliautojų e, pateikusių skundus e, konfidencialumų užtikrinti. Vasar 27 mes ketiname tęsti diskusiją su pirmkačia Airija. Ir dabar aš galėčiau pasakyti, kad nebūtinai tame sutikime galime tikėtis galutinės išvados. Ir vis dėlto aš tikiuosi, kad pažanga bus padaryta. Tai kol kas tiek ir e, tą turiu Jums pasakyti. Dėl šio trišalių sutikimo, ar turite kas nors komentarų ar klausimų? Jeigu ne, tai gal tada galiu tęsti mūsų darbo atvarkę ir e, tas klausimas būtų Pano Groš pranešimas, e, laikinas sukirpimas nuo Europos parlamento tarybos direktyvos, nutas šiltnamą efektą sukeliančių dujomis įsileidimą. Ačiū pirmininkė. Turėjome labai nedaug laiko ir per jį pabandėme e, rasti kompromisus. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie e, labai aktyviai prisidėjo prie kompromisų paieškos. Paiešk Aš manau, kad iš esmės jau formuojasi komiteto pozicija e, dėl to, kad mes turėtumėm pritarti šiai e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemai e, vieneriems metams. Na ir ši sistema turėtų būti, taiko, turėtų būti taikoma ir aplinkos rytyje, o taip pat ir mokslinio tyrimų rytyje. Labai dažnai už Europos ribų uh, kyla klausimas, ar, ar galima pagerinti sistemą dėl įvairių kompromisų. Buvo diskutuota ir apie tai, kad galbūt reikėtų sistemą pratesti ilgesniam periodui negu kad vieneriems metams. Atsižvelgus į komisijos pasiūlymą, man atrodo, kad būtų tinkama apsiriboti vieneriais metais. Na, o paskui kartu su komisija uh, po to, kai įvyks IKO e, susitikimas, reikėtų įvertinti, ar buvo pasiekta pažanga ar ne. Na ir jeigu pažangos nebus pasiekta, tuomet reikėtų grįžti prie senojo metodo, jeigu galėčiau tai pasakyti, sako kalbėtojas. Galbūt e, komisija šiuo metu neturi jokios atsarginės pozicijos, apie ją galbūt dar nenori kalbėti. Na ir tai, ko gero, iš viso gali sustiprinti dėrybinius argumentus. Na, bet gali būti ir taip, kad susitikimo rezultatai bus sėkmingi. Ir tuomet mes kartu su komisija turėtumėm įvertinti tokį rezultatą, o taip pat turėtumėm aiškiai pasakyti, kad kalbant apie ateitį, reikėtų vengti konkurencijos iškraipimų. Mūsų nuomonė tokiu atveju. Reikėtų kalbėti ir apie ES vidaus skrydžius. Man atrodo, kad reikėtų apsiriboti vieneriais metais, paskui 2013 metų pabaigoje reikėtų įvertinti situaciją, galbūt bus naujų pasiūlymų, jos taip pat reikėtų išnagrinėti. Na ir taip pat mes turėtumėm vengti bet kokių konkurencijos iškraipimų, turiu omeny ES vidaus skrydžius ir tarptautinius skrydžius. Taigi tokia būtų dabartinė pozicija. Mes, aišku, negalime visko įtraukti į pranešimą. Vieni laikosi skeptiškos nuomonės, kiti optimistai. Tai dėl to aš pagalvojau, kad į pranešimą nereikėtų lieti tiek jau daug emocijų, reikėtų remtis objektyviais faktais. Labai ačiū visiems, kurie konstruktyviai bendradarbiavo. Dėkui, panė pirmininkė. Noriu pradžioj padėkoti pranešėjai už e, puikiai atliktą darbą ir, ir už tą spartą, su kuria jisai dirbo. Manau, kad mūsų frakcija tiems rezultatams tikrai gali pritarti. Žinoma, mūsų vaidmuo ribotas, galime tik tai pasakyti, ar iš tikrųjų sutiksime su laikrodžio stabdymu, taip sakant, metams. Aš manyčiau, kad taip reikėtų pasielgti, nes e, mūsų santykiuose su IKAO tai e, atveria mums galimybę ieškoti sprendimo globalių lygmenių, kad aviacija irgi prisidėtų prie kovos su klimato atšilimu. Tai, kad e, tas laikrodis bus stabdomas metams, iš tikrųjų sukurs tam tikros įtampos ir mes turėtume uh, tą spaudimą išnaudoti. Žinoma, Europoje niekas nenori stačia galva pulti į konfrontaciją ir e, rugsėjį ar spalį reikėtų tinkamai vertinti, ar e, yra kokių rezultatų pasiekta, ar e, reikia imtis kitų žingsnių, bet dėl viso to galima bus nutarti jau tada. Bet yra dar viena mintis. E, kurią norėčiau pasakyti, paprašyti pranešėjo pakeisti savo poziciją. Šiuo klausimu aš kalbu apie 22 ir 13 pakeitimus dėl Šveicarijos. E, jie buvo įtraukti į komisijos pasiūlymą, tarsi Šveicarija būtų uh, ES šalis. Antra vertus, Šveicarija nėra e, tokia pat kaip bet kuri kita trečioji šalis. Ji yra pasirašiusi įvairiausių tarptautinių susitarimų, prisijėmusi įvairiausių įsipareigojimų ir mes e, iš tikrųjų suprantame Šveicarijos poziciją, kuri kartais yra daugiau ratifikavusi visokių konvencijų negu kad e, valstybės narės. Todėl e, čia Europoje mums tikrai reikėtų siekti visiems vienodos sąlygų. Pone Meisner. Es ist so, dass wir ja uns einig Ačiū pirmininkė. Mes sutarėme dėl to, kad Europa nori ETS sistemos. Problema yra dėl to, kad kitos šalis nenori prisijungti dėl to. Ir pateiktas pasiūlymas dėl Stop the Clock. Jau anksčiau kalbėjo kolegos daug ką pasakė. Ką aš norėjau pasakyti? Aš pateikiau pakeitimą dėl išimties Šveicarijai, nes Šveicarija pritarė tokiai sistemai ką tik kalbėjęs kolega sakė, kad Šveicarija irgi yra Europoje, ji nėra nesvarbi šalis. Bet, na, tikrai nežinau dėl formalių sumetimų, ar čia reikėtų minėti Šveicariją ar ne. Aš esu optimistė ir tikiuosi, kad iki metų pabaigos globalių lygmenių pavyks susitarti. Mes buvome nuvykę vizito į JAV tiksliau dar netrukus vyksime į JAF vizito, daugelis tikisi galbūt kažkokio sprendimo, bet vėliau bus šiek tiek aiškiau. Kas atsitiktų, jeigu nebūtų rastas globalus sprendimas? Ar ES turėtų įsivesti ETS e, sistemą ir dėl to vis dėlto neturėtų nukentėti mūsų šalis? Aš Manyčiau, kad reikėtų daryti išimti ES e, vidaus skrydžiams tam, kad nesusilpnėtų europinių oro linijų e, situacija konkurencingumo prasme. Mes e, negalime veikti taip, kaip užsienio oro linijos. Aš manau, kad tikrai būtų teisinga visas oro linijas įtraukti ATS sistemą. Jeigu mes e, tiesiog susilpninsime tik savo e, oro linijas, man atrodo, būtų neteisingas požiūris. Buvo pateiktas pasiūlymas, kad moratoriumas galiotų iki gegužės pirmosios dienos, nes pavasarį atliekami paskaičiavimai, tiksliau balandžio mėnesį visą laiką atliekami paskaičiavimai. Galbūt būtų galima kalbėti apie galutinę datą kaip 2013 metų pabaigą. Man atrodo, kad tai būtų logiškas, logiška pozicija, jeigu nebūtų rastas globalus sprendimas. Tokią poziciją iliustruoja ir mūsų pasiūlyti pakeitimai. Ačiū. Ja, zunächst... Ponas Kamer. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger, o taip pat ir pranešėjui. Na, dėl Šveicarijos reikėtų įvertinti situaciją. Jeigu Šveicarija nori prisijungti, jiems reikia pateikti pasiūlymą. Jeigu šveicarai pasakys ne, nu, tai mes nieko negalime priversti. Pakeitimams pritariu. Jeigu IKAO niekas nepasikeis, tai įsigalios, nes tai vis dėlto būtina. galbūt, um, tarkim, um, jeigu vesime mokesčius oro linijoms, pagalvokime, tarkim, e, Rusijoje yra įvesti, skrydžių, įvesti mokesčių skrydžius per Sibirą ir nieko blogo neatsitiko. Aš iš daugelio girdėjau štai, ką JAV, Kinija ir Rusija yra prieš dėl to, kad jeigu ETS sistema būtų įvesta oro transportą, tai ko gero paskui bus norima ją perkelti ir į laivų transportą. Tai jau jiems, šioms šalims yra labai jautri tema. Aišku, yra ir B planas, manau, kad apie jį reikia kalbėti garsiai. Mes galime Europoje įvesti e, žybalo mokestį, jis yra ir kitose šalise ir mes tai galime padaryti E, mūsų vidaus rinkoje yra 500 milijonų vartotojų pagal Čikago susitarimą. Galima apmokestinti tik e, žibalą, e, kuris naudojamas kaip lėktuvų kūra, kūras. Bet Europos oro linijos uh, E, vis dėlto e, bijo tos ETS sistemos, nes tai pabrangintų ir žibalo, žibalą. Mes pateikėme atitinkamus e, pakeitimus. Supraskime, kad, kad pasaulinių lygmenių dėl tokių taisyklių nesusitarsim. Kai kas sako, kad visą laiką, kas, dirb, kas yra lyderiai, tie pralaimi, bet aš tam nepritariu. Mes e, praeitie e, buvome lyderiai ir ko gero turėtumėm suprasti ir tai, kad neturėtumėm e, purtytis galimybės būti lyderiais ir ateityje. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju Matiju už komentarus. Mūsų frakcijai labai svarbus yra konkurencijos principas. E, taip, įvedame moratorimą, bet negalime įvesti jo visiems skrydžiams. Ir nelabai įsivaizduojame, kaip, e, kaip bus, jeigu vidaus skrydžiams tas laikrodis nebus sustabdytas. Dabar dėl e, pakeitimų, kai kurie kelia mums susirūpinimo. Pavyzdžiui, negalėsime paremti tų pakeitimų, kurie kalba apie tam tikrą pelną iš priekybos taršos leidimais. E, e reikalas tas, kad turime reikalą čia su įmonėmis, o ne su labdara. Tad e, jeigu ir būtų e, kažkokiu įplauku, tai mūsų manimui jos turėtų grįžti aviacijos pramoniai ir mokslo tyrimams. E, žinoma, pažiūrėsime, kas atsitiks santykiuose su IKAO po metų, išriškės IKAO pozicija, kaip ponia Maisner minėjo, mūsų diskusijos su draugais Amerikoje buvo labai geros. Ir e, aišku, tas dalykas nėra labai paprastas ir lengvas niekam. E, dėl kai kurių dalykų amerikiečiai su mumis sutarė. Neina kalba apie priemonės paremtas e, rinką. Yra ir kitokių dalykų, technologijų vystimasis ir visa kita. Ir uh, Nereikia galvoti, kad e, priekyba taršos leidimais e, aviacijoje yra kažkokia panacėja ir kad tai sustabdys visiškai taršą. Tad e, mūsų klausimas komisijai būtų toks, kas bus po metų, pasibaigus metams, jeigu niekas nėra, jeigu nebus jokių pokyčių. E, Na ir e, paskui grįšiu prie anksčiau užduoto klausimo apie požiūrį į tas oro linijas, kurios e, yra vidaus linijos ir regioninės linijos ES. Ačiū, ponė pirminkė. Noriu, kaip ir daugelis kitų, paremti komisijos pateiktus pasiūlymus. A, e, Mes tikrai turime e, dirbti su trečiosiamis šalimis, kad ieškotume sutarimo su IKAO iki kito rudens. De 2012 metų antroji pusė mums buvo sakoma, kad e, priekybos taršos leidimai sistema bus taikoma tik tai vidiniams skrydžiams, o Iš tikrųjų, mūsų anksčiau priimtame pranešime e, buvo numatyta, kad e, iki 15 procentų tarptautinės kvotas galėtų būti panaudojama Europos vežėjų. Pradžioj tai buvo numatyta visiems skrydžiams, dabar tik tai vidaus skrydžiams. Tad e, komisija pasitikėjo mumis kaip įstatymų leidėjais, o dabar tarsi ketiname keisti taisyklės. Tikrai yra gaila. Galbūt e, tos kvotas galėtų e, padėtos į, į šalį, galbūt galima būtų numatyti, iki kada jas galima panaudoti. Uh, E, per tris metus e, toms e, įmonėms, kuris laikėsi direktyvas, buvo numatyta 1,5 procento. Taip, tai nėra mechanizmas besiremiantis rinka, bet mes turime laikytis teisės ir kaip teisėkuros atstovai neturime nuvilti tų, kurie mumis pasitikė. Tad e, turėtume šį projektą taisyti, kad nebūtų baudžiami tie, kurie laikosi taisyklių. Tai būtų tik tai logiška. Ja, herzlichen Dank und dann. Pane Lichtenberger, ačiū. Pirmininkė, atleiskite, kad pavėlavau. E, turėjau reikalų teisės reikalų komitete. Be abejo, mes visi, o taip pat ir žalieji, būtumėm norėję dar ambicingesnio požiūrio ir dar daugiau spaudimo šioje srityje. Man atrodo, kad reikėtų nepamiršti ir dinamikos. Kuo dabar daugiau nusileisime, tuo labiau režimo priešininkai bus motivuoti iš viso šį e, režimą ignoruoti tai paaiškėjo bendraunant su JAF atstovais. Aš esu dėkinga už tai, kad buvo atsižvelgta ir į kitus sektorius, vadinama e-marking. Aš manau, kad e, neturėtumėm šios sistemos laikyti vien tik tais pinigų gaminimo mašina. Mes turėtumėm aiškiai pasakyti, kur pinigai pateks ir turėtumėm akcentuoti, kad jie bus naudojami žalai atlyginti. Aišku, aš tokiems kompromisams e, galiu pritarti sukandus dantis, na bet pritariu. Commission... Ačiū. Komisijos vardu pasakys pane Badinį. Na, tiesa, atsiprašau. Tiesą sakant, labai naujai ištarėte mano pavardę. Šiaip jau aš esu ponė Badro. Na, pirmininkas sako, aš tikrai skaitau, kas man parašyta, ten parašyta badinį. Na, bet kuriuo atveju noriu padėkoti pranešiai ir visiems, kurie pakomentavo mūsų siūlomą išlygą. Aš pasakysiu labai trumpai ir pakomentuosiu nuskambėjusius komentarus. E, kuris išgirdome šias diskusijos metu. Visų pirma, mums komisijai šiek tiek sunku suprasti pasiūlymus plėsti išlygos taikymos rytį e, siekiant apimti taip pat ir vidinį e, e, transporto srautą. Tele e, priežastis buvo E, šiek tiek suteikti dėrybinės erdvės, tam tikrą atokvėpę į kao dėrybose. E, taigi kalbame apie pirmiausiai aviacijos reisus e, į ir iš trečiųjų šalių. Tai yra skaičius, kurie vyksta už ES teritorijos. Jeigu mes taikytumėm šią išlygą taip pat vadinamam europiniam transportui, oro transportui, tai iš tikrųjų būtų neproduktyvu, kadangi tai tik tai apsunkintų mūsų pozicijas derantis dėl griežtesnio globalaus režimo. Kalbant apie Šveicariją. Šveicarija tikrai yra išskirtinis atvejis, mes derame su Šveicarija, siekdami susijęti, suderinti kiekvienoje jurisdikcijoje galiojančias emisijos prekybos emisijomis schemas. E, tikimės, kad mm, jau metų pabaigoje darybos bus baigtos ir galų gale šitos prekybos emisijomis schemos bus suderintos. Ir galiu pasakyti, kad šveicarai. Na, vėlgi ne, ne, nebuvo iš karto nusiteikę prieš šitą įsitraukimą, taigi dabar būtų gana keista, jeigu mes patys pasiūlytumėm taikyti e, išlikę taip pat e, ir Šveicarijai. Šveicarija šiaip pat ir turi um, savo interesų skraidyti ES erdvė. Na, o kalbant apie um, pačią išlygą, vėlgi jinai numatyta kaip laikina išlyga, kuri galios vienus metus, jeigu per laiką nebus pasiektas prasmingas sutarimas kuris savaime užbaigtų šitą išlygą. Ir po to jau e, e prekybos emisijų schema ETS galiotų visam aviacijos sektoriui. Išlygoje nenumatyta jokių kitų išlygų, jokių kitų nukrypimų, pavyzdžiui, naudoti sapnės kritės ir panašiai. E, riba būtų mm, 15 procentų e, gautų paraiškų. Be abejo, gali būti, kad kai kurios aviacijos kompanijos bus įsigiję leidimus didesnėms emisijoms. E, kai kuris atvejs jie taip pat bando pristerinti prie trečiųjų šalių, tai yra tarpinio konteksto reikalavimų jeigu tam tikri operatoriai nori nukrypti nuo normų, tai be abejo galioja tada tam tikri mažinimo faktoriai, e, kurie e, švelnina ekonominės, e, ekonominius e, mm, rezultatus e, tokio, to, tokio laikymuose. Ir nors jie galbūt išlaikytų tam tikrą kreditų perviršį, e, dėl to tas kelias jie galės pasinaudoti e, per atinčius metus arba parduoti juos rinkoje. E, be abejo, atvirai visada egzistuoja tam tikra rizika. E, mes žinome, kad kai kurios oro linijos jau įveikė tam tikrus numatomus kaštus iš anksto, orientuodamas į galimas, galimus nukrypimus. Tačiau tokiais atvejais E, jie tiesiog e, uždirbs papildomą pelną. E, tai galbūt nebuvo iš anksto numastyta, tačiau laikykime, kad tai yra išsitinė aplinkybė. Tai yra išlyga, kuri, kuris nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir tikėkime, kad visos pasiekmes operatoriams bus pakankamai ribotos, pakankamai švelnės ir verslo atstovai galės pateisti tokias išlaidas. Na, o jeigu po metų galiojant šiai išlygai nebus pasiektas e, sustarimas e, Kau kontekste, tai prekybos emisijų schema vėlgi įsigalios pilnu mastu ES ir bus taip pat taikoma ir trečiosiam šalims. Aš manau, kad tai labai svarbu išlaikyti mūsų darybiniai pozicijai Mikao kontekste paremti. Ačiū, ponia Madram atrodo, pirmos keturios raidės buvo parašytos teisingai, tačiau galas sukėlė man sunkumų. Ehm, na kągi, dabar grįžkime prie e, šiauresnių kraštų, prie kurių supratė, ponė Foster. Ačiū, pirminkė, ačiū komisijai už gana įsamą atsakymą, tačiau vis dėlto e, galtinę atsakymą išgirdau. Buvo paklausta, kas atsitiks, jeigu metų pabaigoje e, E, visi laikysis, tačiau mes e, nesame kvailiai, mes žinome, ką, ką daro trečiosios šalis, mes žinome, kad kai kurios trečiosios šalis e, išleido tam tikrus įstatymus arba iš anksto informavo savo aviacijos bendrovės, kad jie nesiuošia laikytis. Pone Foster, e, kalbame apie klausimą, reikia klausimo. Na, aš noriu išgirsti atsakymą, ką darysime, jeigu trečios šalis vis dar nebus pasirengusios laikytis mūsų schemos iki metų pabaigos. Galbūt aš nepakankamai aiškiai pirmininkė tą klausimą suformulau, taigi aš pamėginau um, išdėstyti. Aš manau, kad jūs gana aiškiai uždavėte savo klausimą, ponia Badrom. Ar norėtumėte vis tik tai atsakyti šį klausimą? Labai trumpai. Mes e, nedarėme išlygų savo teisės taikymui. Ir mūsų pasiūlymas kol kas numatytas išlygai tik tai vieniems metams. Viskas. Daugiau neturiu ko pridurti. Na, panašu, kad plano B niekas neturi. Pane Goš, ačiū pirmininkė. Labai ačiū už pastabas. Apie Šveicariją pasakysiu štai ką. Mano nuomonė, mes turėtumėm palikti uh, komisijai patikrinti, ar yra teisinis pagrindas ar ne pagal susitarimą. Dėl to aš norėčiau pasakyti štai ką. Dabar to susitarimo e, e, rezultato dar neįrašykime į pranešimą. Jeigu Šveicarija norės, tai prisijungs, jeigu ne, tai ne. Tuo labiau, kad gal nebus ir teisinio pagrindo. Tai Aš manyčiau, kad reikėtų pritarti pakeitimams 22 ir 13, nes kol kas tokio sustarimo dar nėra. Antroji mano pastaba. Norėčiau komisijai priminti, kad mūsų komitetui labai svarbu, kad e, vertinimas būtų atliekamas kartu. Na ir e, atliekant vertinimą reikėtų duoti ir apie tolimesnį etapą, apie kurį kalbėjo kai kurie kolegos, reikėtų atsižvelgti tos aspektus, kurie gali iškreipyti rinką. Dėl tarptautinių kreditų jie čia taip pat turėtų būti įtraukti Man atrodo, kad komisija artimiausiais metais taip pat turėtų į tai atsižvelgti. Na, tikriausiai nedaug Šveicarijos e, oro linijų pasinaudos tokią galimybę, bet e, kolegos e, yra teisūs. Nereikėtų bausti tų, kas nori laikytis įstatymą, o taip pat nereikėtų apdovanoti tų, kurie taisyklių nenorėtų laikytis. Man atrodo, kad tai turėtų būti dalis diskusijos apie rinkos iškraipimą, bet kokiu atveju labai ačiū už jūsų pastabas. Thank you very much, Mr. Grosh. Well, the vote's tomorrow, folks. So. Dėkoju už jūsų pastabas, balsuosime rytoj ir tada ir paaiškės, kokia yra mūsų pozicija, kurią skirsime aplinkos komitetui. Dėkoju už pasisakymus. Dabar posėdį nutraukiu. O penktą valandą prasidės koordinatorių posėdis. Ir priminsiu taip pat, kad rytoj esame sutarę įtraukti į darbo tvarkę IASA ir BEA atstovų pasisakymus. Ir taip pat ponas Kalas pats atvyks pristatyti ketvirtąjį geležinkelių paketą. Taigi penktą valandą koordinatorių posėdis. Dėkui.